norėtų kreiptis į parlamentą. Pirmininkė kolegos, dėja turiu nemalonę pareigą jūs informuoti, kad, kad ką tik sužinojome, jog Jungtinių tautų e, už gazos e, atsakinga agentūra, generalinis sektorius buvo ką tik tai bombarduotas e, Izraelio pajėgų karinių, yra trys sužeistieji ir agentūra turėjo nutraukti visą savo veiklą. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad mes visi tai žinotumėm. Ačiū Jums. Vielen Dank, Herr Kollege Wirtz, für diese. Labai ačiū, ponia Virts, už šią informaciją.